Taigi vėl tęsame mūsų komiteto posėdį ir mūsų didžiuliam džiaugsmui ponia Matera atvyko. Ir dabar e, galime perėti prie klausimo, kuris yra susijęs su adekvačiamis, tvariomis ir saugiamis Europos pensijų sistemomis Europos Sąjungoje. Ir atsakingas e, komitetas tai būtent nusprendė, kad tai yra tikrai svarbus klausimas, sprendžiant lyčių lygybės klausimą. Ir ponia Barbara Matera yra atsakinga pranešėja, kalbant apie Europos pensijas, apie jų tvarumą, tai iš tikrųjų ir tai yra didžiulis svarbus klausimas, kuris dabar pastarojame metu ypač nagrinėjamas Europos Sąjungoje. Ir E, iš esmės čia e, aptariamos yra e, aptariamos ir Europos pensijų sistemos perspektyvos ir kokia diskriminacija gali būti taikoma moteriams mm, pensijų sistemos rytyje, nes jos dirba trumpesnį laiką visų pirma. Ir tam tikrose sistemose atkreipiamas dėmesys į tai, kad moteris paprastai gyvena ilgiau už vyrus. Ir pensijų sistemos E, yra mm, visų pirma susijusi su to, kad moteris, pavyzdžiui, e, gauna mažesnius atlyginimus, todėl jų pensijos yra mažesnės. Taigi dabar e, mes pasiklausysime ponios Materos atsakingos pranešėjos ir dabar aš norėčiau suteikti žodį poniai Materai. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau atsiprašyti už tai, kad pavėlavau. Tačiau apskritai aš būčiau netgi neatvykusi, nes e, sniegas dabar užblokavo daugybę Europos oro uostų. Kaip jau pasakė ponia pirmininkė, e, nuomonės e, dėl adekvatesnių Europos pensijų sistemų yra labai svarbios šiame parlamente. Ir aš manau, kad mes mm, turėtume šį klausimą spręsti prisimdami didžiulę atsakomybę, nes e, aš būtinai norėjau padiskutuoti šiuo klausimu e, su jumis ir nepaisant sniego, nepaisant užblokuotų oro uostų, aš atvykau pas jūs, e, nes norėjau būtent pasikalbėti su šešėlinis pranešėjais. Pastarąją savaitę aš buvau plenarėme posėdėje Strasbūrė. E E, ten posėdžiuose, būtent užimtumo komitete. Ir e, visi pranešėjai iš įvairių komitetų ten buvo susirinkę ir kaip jau pasakyta, e, buvo kalbama apie Europos pensijų sistemos galimą reformą. Turiu pasakyti, kad pranešėja, ponia Otman Reutin, E, labai daug reikšmės suteikia šiai temai. Viena vertus kalbama apie moterio diskriminavimą darbo vietoje ir apie e, diskri jų diskriminavimą e, pensijų sistemoje, nes jų pensijos yra mažesnės už vyrų, nes būtent moteris dirba prastesnėmis darbo sąlygomis, turi terminuotas darbo sutartis arba pusę tato dirba. Tai vadinasi, moteris yra nuolat diskriminuojamas. Ir ponia e, Van Ruyten pasakė, kad būtina atitinkamą tekstą pagerinti e, žalioje knygoje, nes būtent e, pensijų sistemoje turėtų būti užtikrinta lygybė tarp vyrų ir moterų. Ir mes e, turime pateikti savo nuomonę šio klausimu. Mes norime parengti gerą nuomonę ir aš jau norėčiau padėkoti visiems kolegiams ir kolegams iš įvairių frakcijų nes jūs man iš tiesų pateikėte puikius pakeitimus. Aš juos išsamei apsvaršiau, tačiau dėja turėčiau pasakyti, e, iš 89 pakeitimų, kurie buvo pateikti e, dėl keturių šios nuomonės skyrių, e, daug negalėjau perimti į savo tekstą. Nes jie peržengė jau taikymo sritį, tai būtent tą sritį, kurią apriepia mūsų kompetencija. Aš e, galėčiau pateikti kelis pavyzdžius. Aš dabar, e, dabar norėčiau e, konkrečius pavyzdžius. Pateikti, ponia Thompson, ar yra salė? Ne, nėra. Tai buvo Tai buvo 63 pakeitimas, pavyzdžiui, palėdėlė, ten buvo valstybės, iš valstybių narių reikalaujama socialinės paslaugas nustatyti, kaip, kaip pavyzdžiui, galimybę prižiūrėti vaikus, kad e, būtent e, našta būtų kuo mažesnė moteriams, e, nes jos turi būtent prižiūrėti ligonius arba neįgaliuosius, tai yra jų pagrindinė užduotis. Žinoma, galima apie tai daug kalbėti, tačiau šis rytis neturi nieko bendro su mūsų nuomonė. Ir ponė Vanroitin paprašė pateikti nuomonę, kuri kuri ir turinio atžvilgių yra e, pakankamai išsami, tačiau mes neturėtume nukrypti nuo savo krypties ir e, per daug užsibriežti. Nes iš tiesų diskriminacija e, pensijų srityje yra tikriausiai dar didesnė negu kitose socialinėse srityse. Aš dabar norėčiau suteikti dabar kolegoms žodį, šešėlinės pranešėjams, kurie čia yra salėje, ir uh, ir galbūt pateikti kelis paaiškinimus dėl pakeitimų, kurie e, nelabai yra susijęs su nuomonėmis. Ačiū, e, ponė, e, ponė Materas, ponė Plan. Ačiū, aš norėčiau pradėti nuo to, kad norėčiau pasveikinti visų pirma pranešėją už e, pateiktą puikį pranešimo projektą. Aš esu šešėlinė pranešėja e, socialistų frakcijoje. Aš norėčiau pateikti e, kelias pastaras, jeigu įmanoma. Žinoma, tai yra labai svarbis rytis. Mes taip pat praėjusią savaitę Strasbūrę komitete diskutavome šio klausimo, tai užimtumo komitete visų pirma. Uh, Ir e, man būtų labai malonu, nes jūs anksčiau minėjote e, sniegą. Man būtų labai malonu, e, kad būtų labai malonu, kad sniegas ištirptų ir e, valstybės narės galėtų e, užtikrinti, kad e, pensijų sistemoje būtų užtikrinta lygybė tarp vyrų ir moterų. Tai dabar grįžtame prie pranešimą. Aš stengiuosi kalbėti apie tam tikrą lankstumą nustatant pensinio, pensinį amžių, atsižvelgiant būtent į lyčių aspektą. Kalbant apie pensinį amžių, E, jo nustatymas tai turėtų e, padėti išspręsti mums demografinės problemas, su kuriamis susidurėme dabar. Iš tiesų, e, padidinant pensinę amžių moteriams, galėtų padidinti tų moterų skaičių, ypač tų pagyvenusių moterų skaičių, kurios nuskurs Taigi e, skurdas moterų tarpe padidėtų, remiantis šią logiką. Tuo pačiu metu e, valstybės narės e, turėtų taikyti adekvačias pensijas. Būtent kovodamas su diskriminacija lyčių pagrindų darbo rinkoje. Tai būtent, kad būtų kuo mažesnė skirtumai tarp atlyginimų, kuriuos gauna vyrai ir moteris. Ir uh, 2020 e, metais turėtų šitas skirtumas sumažėti iki 10 procentų. Dabar, mm, kalbant apie tą laikotarpį, kurį e, e, vyrai ir moteris praleidžia prižiūrėdami vaikus arba pagyvenusius žmonės, tai turėtų būti pripažįstama kaip veikla, kaip darbas pilnu etatu tai prilyginamas tai turėtų būti e, šitą priežiūrą darbui viso etatu, teikiant tam tikras paslaugas. Ir netgi ponia Luling pateikė pakeitimą susijusi su šias rytimi prieš dviejus metus. Ai, tai būtent e, tai yra dviejai metai, kai tas laikotarpis, e, per kurį vyrai ir moteris e, prižiūrė savo kūdikius. Dabar mm, kalba. Dabar kalbant apie 114 e, direktyvą, e, e, kalbant apie paslaugų direktyvą, turėtų būti atšvelgta į 5.2 straipsnį. Ir būtent čia taip turėtų būti e, vykdomas e, pensijų reformas, atsižvelgiant į moterų e, vidutinį amžių. Turėtume atkreipti dėmesį į tokius tikslus. Tai individualizuoti pensijų teisės, sukurti tokius mechanizmus, kurie būtų susiję su įdarbinimo poreikiais ir būtų susiję su visuomenės poreikiais. Kalbant apie vaikų priežiūrą. Be to, trečiajame lygmenyje turėtų būti e, atsižvelgta į pensijas, e, tai būtent e, atsižvelgiant į tam tikras moterų grupės, kur e, moteris migrantės arba etninės e, mažumos arba neįgalios moteris. Jų pensijos turėtų būti peržiūrėtos. Bet to kitas dalykas, kad valstybės narės e, turėtų paremti e, tyrimus, koks yra poveikis e, įvairių formulių naudojant indeksavimą. Kad nekiltų skurdo pavojus e, e, pagyvenusiams moteriams. Ir čia atsižvelgti reikėtų į lyčių lygmenį. Kitas dalykas, reiktų peržiūrėti visų naujų reformų įvairiose socialinėse sistemose poveikį moteriams. Aš taip pat norėčiau paprašyti, kad valstybės narės pagerintų darbo sąlygas ir e, sukurtų paskatas moterims, kad jos e, ilgiau dirbtų, tai būtent tos moteris, kurios to nori, e, būtent atsižvelgiant į lyčių aspektą. Aš norėčiau paprašyti, kad valstybės narės atkreiptų dėmesį į, į tai, kad savanoriškai būtų didinamas pensinis amžius, o bet neprivalomas. Šit turėtų būti šis dalykas. Aš taip pat norėčiau e, paraginti komisiją sumažinti spaudimą valstybėms narėms, e, kad e, nebūtų privatizuojamos valstybinės pensijų sistemos, kad kiekviena valstybė narė skatintų valstybinę pensijų sistemą. Nes būtent pirma, pirmasis ramtis šiuo atveju labiausiai tinkamas, nes jisai užtikrinta uh, E, solidarumą tarp, tarp kartų ir sumažina arba panaikina diskriminaciją. Taigi, tok, tokie pastebėjimai, kuriais norėjau pasidalyti su jumis ir juos galite, galite rasti pakeitimuose, kuriuos pateikiau šią temą. Ir žinoma, mes e, taip pat pasikalbėsime su ponia Matera E, dėl pozicijos, kurią, kurią mes atstovavome. Pane Kornelisen, ačiū pirmininkė. Šios diskusijos man primena 96 metus, kai Europos parlamente dirbau patarėję. Tuomet irgi rengėme dokumentą dėl pensijų teisių moterų reikalų komitete ir tuomet taipogi bandėme atsisakyti diskriminacijos, atsižvelgianti tai, kad moterys ilgiau gyvena pagal koreliacinės lentelės, lentelių duomenis ir tuomet Europos parlamentas išsakė griežtą poziciją ir aišku, parlamentas tuomet neturėjo tiek įgaliojimų ir taryba tiesiog atmetė mūsų siūlymus, nieko nebuvo galima padaryti. Taigi tuomet nebuvo lengva irgi diskutuoti apie tai, nes nekaži kokie ten vyko pokyčiai mm, pensijų sistemos ir tos pensijų diskusijos buvo tokios mm, neipatingai aktyvios. Dabar viskas turi pasikeisti, nes jeigu nepakeisime situacijos pensijų sistemose, tuomet susidursime su krize po dešimties metų, tokia krize, kuri bus kur kas gilesnė nei dabartinė. Na ir jeigu reikia keisti situaciją, galėtumėme tuo pačiu atsikratyti ir moterų diskriminacijos šioje srityje. Na ir aš siūlyčiau 32 pakeitimą, kurį siūlo ponia Thompson, kuris yra net geresnis nei manasis, pakeitimo esmė yra ta pati. Ten yra kalbama e, apie tuos dalykus, e, kuriuos aptarėme ir 96 metais, būtent, kad neturėtų būti diskriminuojamos moterys vien dėl to, kad jos ilgiau gyvena. Taip pat reiktų atsisakyti ir šeimos maitintojo privalumų ir kad moterys irgi turėtų pensinės teisės, nepriklausomai nuo to, ar jos dirba pagal įprastinius kontraktų sutartys, ar pusę etato, ar, ar yra savarankiškai dirbančios. Taigi aš norėčiau, kad taip pat būtų atkreiptas dėmesys ir imigru, imigrančių moterų situacija, čia konkrečiai 47-ame pakeitime apie tai kalbama, tačiau turėtumėme palikti paskatas moterims dirbti būtent darbas ir vaikų priežiūra turėtų būti tolygiau paskirstoma. Tam, kad e, moterys neturėtų turėti tiek daug priežasčių apskritai nedirbti, turime jas išsaugoti darbo rinkoje kiek galima ilgiau. Na ir dar viena pastaba, ponia Plam apie tai kalbėjo, pirmasis ramstis lyginant jį su antruoju ramščiu kažin ar mums reikia dabar priimti sprendimą. Šiuo klausimu tai matyti yra nacionalinis, nacionalinė kompetencija. Pas mus antrojo, antrosios kategorijos pensijos Niderlanduose yra labai tvirtos. Ir aišku, tai yra svarbu, norint užtikrinti pensijų tvarumą, bet taip pat reikia pasirūpinti, kad antrosios kategorijos pensijos, pensijos irgi būtų visiems prieinamos ir kad nebūtų diskriminacijos ir tą matyt įmanoma būtų padaryti. Ačiū. Tak, Mrs. Lulling. Ačiū, ponia Liuling. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš irgi siūliau kelis pakeitimus, kurių tikslas išaiškinti, paaiškinti tam tikrus dalykus, kad jie būtų nuoseklesni. Pirmiausia yra pakeitimas dėl pirmosios konstatuojamosios dalies, nes pensijų skaičiavimas yra vienas dalykas. Ir mums labiausiai rūpi pensijų paskaičiavimas, kiek metų išdirbta ir koks atlyginimas užsidirbtas. Aš dėl to ir siūliau šį pakeitimą, nes negalime čia maišyti tų dviejų dalykų. Taip pat dar vienas pakeitimas dėl kuris yra skirtas konstatuojamai daliai B. Aš manau, kad svarbu akcentuoti, kad moterys yra labiau linkusios nutraukti profesinę veiklą nei vyrai, taip pat dažniau dirba pusę etatų dėl šeimininių priežasčių. Uh, ir dėl to teigiu, kad reikalinga kompensacija už tą laikotarpį moteriai. Mano valstybės sistemoje yra numatyta toko, tokia kompensacija. Mes ją vadiname baby years, vaikai, metai praleisti su vaiku, vaikų priežiūros metai. Ir tie metai yra įskaičiuojami į pensijų teisės. Nors tuo metu moteris ne, nedirbo. Tai yra labai svarbu, Ir aš manau, kad e, daugiau dėmesio reikia skirti tokiems reikalavimams, kurie yra racionalūs. Ir tai yra labai svarbu, nes žmonės, kurie nedirbo kurį laiką, laikotarpį arba dirbo pusę etato, kad ir jie užsidirbtų uh, pensijų, pensijinės teisės. Ir Europoje yra ta valstybinių pensijų sistema. Viskas skaičiuojama pagal pensijinės įmokas, pagal uždirbtą atlyginimą. Taigi moterys negauna didesnės pensijos dėl to, kad mažiau uždirba arba ne, nedirbo tam tikrais laikotarpiais o vyrams e, yra paprasčiau. Ir mano valstybėje iki 40 metų yra dirbama, tarkim, skaičiuojamos tos įmokos. Ir kartais e, tikrai atrodo, kad reikalinga užtikrinti padorės pensinės teisės e, tiems, kurie dirbo pusę etato, reikia skaičiuoti ir tas, atsižvelgti ir į tą laikotarpį, o ne vien tik tai įmokėtas pensinės įmokas. Taigi aš manau, kad e, už tokius laikotarpius reikalinga išmokėti kompensaciją, būtent skaičiuojant tą laikotarpį, kuris buvo skirtas vaiko priežiūrai. Prie tačiau na, kitaip negali būti, nes tai e, nėra, kitokių sprendimų nėra, nes tai nėra racionalu ir nėra teisinga darbdavių atžvelgių. Na ir kalbant apie taip pat aktyvius pensininkus ir aktyves moteris pensininkės, aš irgi siūliau pakeitimą. Na ir jeigu moteris niekuomet nedirbo ir, ir buvo ištekėjusi už vyro, kuris dirbo visą savo gyvenimą, jis, na gerai, galbūt uždirbo ir tuomet dar, na geriau ir, tarkim, ta pora neišsiskyrė. Ir tada čia tokiu atveju, atveju nukenčia išsiskyręs asmuo tarkim, mano kartos, kitų kartų atstovai, kurie išsiskyrė ir jiems tada neužtikrinama yra tinkama pensija. Mano valstybėje moterys, kurios išdirbo 40 metų, kaip aš beje, ir mokėjo per visus tuos 40 metų įmokas, jas pensijas kaip našlės. jeigu, pažiūrėjau, direktoriaus našlė gauna tūkstančių eurų daugiau nei aš, kuri išdirbau 40 metų ir mokėjau įmokas. Taigi našlė gauna daugiau. Taigi labai svarbu, kad moterims būtų numatyta kompensacija už tuos laikotarpius, kuriuos jinai skyrė vaiko priežiūrai. ar kitų asmenų priežiūrai. Štai dėl šios priežasties aš primiktinai reikalauju, kad nebūtų daromi reikalavimai, kurie na, na, ne, būtų neproporcingi. Tarkim, yra pakeitimų, kurie yra su gera intencija, tačiau visiškai nėra susiję su šiuo projektu. Uh, ir su šiuo nuomonės projektu, jeigu jūs norite, kad nuomonės projektą būtų atsižvelgiama, tiesiog susitelkime tiek, ties esminiais dalykais, ties tuo, kas aktualiausia moteriams. Ir aš manau, kad pavyzdžiui, yra paragrafas, kurį išbraukiau, ten teigiama, kad pensijų sistema turi būti skaičiuojama pagal uh, tvarius kriterijus, atsižvelgiant į neveiklos laikotarpius arba laikotarpius, kada dirbama pusę etato, tą neįmanoma padaryti. Vienintelis dalykas, ką įmanoma padaryti, yra susijęti tai su tam tikrais privalumais ir vyrams, ir moterims. Pavyzdžiui, jeigu prižiū... tėvas prižiūri vaikus, irgi prisideda prie vaikų priežiūros lygiai taip pat kaip moteris ir jam turi būti numatyta tokia kompensacija. Taigi aš reikalauju, kad būtų atsisakoma tų nuostatų, kurios galbūt ir yra su gera intencija, bet nėra realios. Ir susitelkime ties tais reikalavimais, tomis nuostatomis, kurios yra realios ir į kurias tikėtina, kad bus atsižvelgta. Ačiū. Ačiū, pona Matėra baigiamųjų komentarų šią diskusiją, prašom išsakyti. Grazie Presidente. Allora, sicuramente... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš be abejonės pasižymėjau viską, ką kolegos paminėjo apie šią nuomonę ir manau, kad dėl kai kurių temų mes visiškai sutinkame kalbam apie tai, kad reikia pavėlinti amžių, nuo kurio e, žmogus gali gauti pensiją. Dėl to, kad moterys e, dirba ilgiau ir labai daug prisideda prie visuomenės. Tačiau tuo pat metu reikia būti atsargesniems, nes moterys taip pat susiduria su didesnė rizika. ir e, susiduria su didelė rizika, kad e, bus padaryta žala, pavyzdžiui, jų sveikatai. Mes visi žinome, kaip svarbu e, tai yra, kaip svarbu, kaip šiame komitete dažnai paminime, yra didinti moterų gyvenimo trukmę. Ypač, kai kalba apie moteris, kurios gyvena skurde arba atskirtyje. Aš ankstesniuose posėdžiuose apie tai nuolat kalbėdavau. Taip pat labai svarbu padidinti e, pensijinį amžių, nes daugelie valstybių narių to tiesiog nėra, netgi ir mano šalyje. Tačiau norėčiau išlaikyti e, visai Europai nustatytas gairias ir todėl mes turėtume siekti vienodo pagrindo tokiems sprendimams. Dėl ponios Liulink pasisakymo, be bejonės, Mes ne tik e, norime surinkti gerų pasiūlymų, mes norime parengti nuomonę, kuri būtų daugiau negu tik techninė būtinybė. E, nesupainiokime e, visų idėjų. Aš suprantu, kad e, daug dėmesio reikia skirti moteriams imigrantėms, etninėms mažumoms, neįgalioms moteriams, tačiau nedarykim klaidos. Ir anksčiau esame turėję pranešimų, e, kurie vėluodavo, nes mes nesusitardavome dėl temų, kurios yra svarbios mums visiems. Tačiau reikia ir toliau apie tai kalbėti, apie lygybę tarp vyrų ir moterų. Todėl galimybė sumažinti skirtumus ir E, atlyginimuose ir pensijose yra labai svarbus, bet mes negalime šį dokumentą surašyti visų įmanomų minčių. Kitaip ta nuomonė nebus vertinama rimtai. E, prisiminkime, ką sakė ponia Kornelisen. Aš sutinku, kad ši tema labai svarbi. Ji buvo ir išliks svarbi. Prieš dešimt metų tas pats buvo, dar seniau tai buvo kai ji buvo tame parlam, šiame parlamente, be bejonės. E, šis parlamentas dabar turi naujų įgaliojimų po Lisabono sutarties. Atrodo, kad mes čia kalbam apie kažkokį taip e, stebuklingą galę, bet e, turim apčiuopiamas paprastas galės ir jas reikia pasinaudoti ir tada ši nuomonė bus išgirsta. Dar vienas elementas minutėlę. E, turim panios Tomsen pasiūlymą, kuris yra labai svarbus. E, taip pat, e, mano nuomonė, tokį pasiūlymą reikėtų įtraukti, kad galėtume suderinti pensijinio amžiaus ribą ir tuo pačiu galėtume parengti tam tikras sutartis. Manau, kad toks pasiūlymas yra, e, jos pasiūlymas yra naujoviškas ir jeigu niekas mums nesutrukdys, gal mes galėtume pratesti tas diskusijas, nes e, vis tik reikia parengti kompromisinį pakeitimų pasiūlymą Daugelis e, iš čia pateiktų pasiūlymų e, bus įtraukti, bet reikia kompromiso. Daugiau nieko nesakysiu, čia tada jau ir baigiu. Ir jeigu turit klausimų, gali teikti. Ačiū. Balsuosime komitete gruodžio 13 dieną, užimtumo e, komitete 1 vasario. Tikimės, kad vasario mėnesį ir į plenarinį posėdį šis dokumentas pateks. Tai buvo paskutinis e, komiteto darbo tvarkės e, klausimas. Ir dabar pradėsime koordinatorių posėdį, šiek tiek vėluodami. Tačiau tikiuosi, kad galėsime labai greitai mes galėsim padirbėti. Ačiū komiteto nariams.